Okay, colleagues, can I bring the meeting to, to order? Kolegos, prašau visus susėsti. E, gal jūs nustebins turbūt taip, bet e, mūsų nespaudžia laikas šiandien. Vienintelis dalykas e, tik tai, kad turiu pakankamai ilgai jūs užlaikyti čia, kad spėtumėt sulaukti, kol atneš kavos ir arbatos. Ir kaip jūs sako, tai yra labai svarbu. Taigi, Visų pirma, pirmininko pranešimai ir um, informacija iš koordinatorių posėdžio. Um, Lakučio 14.25 dienos, lakučio 14 dieną pasiūlymas dėl reglamento, dėl 219 mm, vienas dėl, dėl Europos Sąjungos veikimo ir teisinių aktų procedūros su uh, patikrinimų koordinatoriai turėjo priimti e, sprendimą. Panas Kūna Hadraujai bus pranešėjai komitologijos procedūrą dėl šios nuomonės rengimo. Toliau oro uosto paketas, dėrybos su taryba. Koordinatoriai paprašė pirmininko parašyti tarybai pasakyti, kad komitetas yra pasireikęs pradėti dėrybas dėl triukšmo pasiūlymo. Mm, Pasirimant tokiu supratimu, kad ir taryba būtų pasirengusi diskutuoti dėl oro keliaivių teisų. Toliau dėl komitologijos koordinatoriai pasižymėjo, kad yra raštas 26, lapkričio 6 ir 20. 7 ir 11 lapkričio ir jei reikalinga geležinkelio triukšmo priemonės gali būti apspręstos to klausimu. Toliau, vakar dienos koordinatorių posėdis buvo MUF generalinio direktorato oro aviacijos saugos, saugumo, saugos klausimai ir uždraustos aviarinės tas juodasis sąrašas, kaip tai vadinamasis kai komisijos pasiūlymai buvo visą tai aptarta, pirmininkas priminė, kad jeigu nebus iki 29 dienos penktadienio jokių prieštaravimų, tai bus atitinkamai komisija informuota. Dėl ES-JAF priekybos sutarimo ir transporto ir turizmo nuolatinio pranešio skirimo koordinatorių sprendimas buvo paskirti pirmininką kaip komiteto nuolatinį pranešė to klausimu dėl komitologijos, sprend, koordinatorių sprendimas buvo um, pasižymėtas um, 28 laištas, uh, lapkričio 18 dienos mm, ir uh, teisės mm, reikalų komitetui kreipimasis dėl suderinimo su Lisabono sutartimi. Visa ta informacija bus išplatinta ir lapkričio 29 diena vidudienis yra terminas komentarams. Dėl kitų klausimų klausimų buvo dar nedidelės diskusijos dėl antros svarstymo rekomendacijų dėl tachografų. Tai tiek apie koordinatorių posėdžius. Ar visus tenkina tokia informacija? Taip, ačiū. Gal Galėčiau truputėlį dabar pamaišyti savo arbatą ir pereiti ramiai prie kito darbo tvarkės klausimo, balsavimų. Visų pirma, dėl pono Fidanzos pranešimo dėl alternatyvų degalų naudojimo. Ar visi turite balsavimo korteles? Gal visų pirma, pabandykime. Bandomasis balsavimas. Prašom balsuoti. Reikia pasitikrinti, kiek susirinkusių narių. As everybody voted. Ar visi balsavote? Ar esate tikri, kad visi balsavote? Dabar atrodo, kad visi balsavo, balsuoti baigiame. Sveikinu. EPP, kad jų nėra per daug šyrit. <laughs> well, it just proves that Matio's getting a Ne, tai tik įrodo, kad Matijo EPP e įneša vėl drausmės. Ar pasirengė pradėti visų pirma 73 ir 74 pakeitimai, kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Žinau, kad ketvirtas kompromisas, bet reikėjo jį surasti. Kas už ketvirtą kompromisą, kas prieš, susilaikė, priimta. Man labai patinka toks balsavimas. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 6a naujas straipsnis, 342 pakeitimas ir 54 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 341, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 37, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 55, 3, 4, 2, antra dalis, 56, 62, 72 kartų kas už, kas prieš, susilaiko. Gal galime pasitikrinti dėl to elektroniškai, prašom balsuoti. Everybody votes it. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 343. Pana Taylorą. Kas už? Kas prieš? Gal galim pasitikrinti dėl 343 elektroniškai. Everybody voted? Yes. Vote is closed and that's rejected. 58 as an addition, those in favor. Atmesta 58, kaip priedas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 38, kaip priedas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 59, 60, 61, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 344 kas už, kas prieš, susilaiko. Man atrodo atmesta, bet pasitikrinkime verčiau. Everybody voted, vote is closed. Ar visi balsavote balsuoti? Baigėme. Taip, atmesta. Toliau lingvistinis. 3, 4, 5 Tayloro. Kas už? kas prieš, susilaiko, atmesta 63, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 3, 4, 6, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Tai tada 41, skaitė atkrito, 41 įtrės kas už, kas prieš, susilaiko, Atmesta. 65 ir 347 identiški, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Tai tada dabar 66 pranešė, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 350, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 45 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 351 kaip priedas kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 351 elektroniškai. Everybody voted. Yes. Vote is closed. Ar visi balsavote balsuoti? Baigėme. Priimta. 67. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 353. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Tai tada einame prie priedų. Septintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. Devintas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Tada periname prie konstatuojamųjų dalių. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Taylor 77. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 11. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 12. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Ketvirtas pranešėjo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 10 pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaiko, man atrodo, priimta, bet gal pasitikrinkime dėl 10 pranešėjo pakeitimo, prašom balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame? Atmesta. Tada 94. Panas Bilbao, kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 95 atkrenta. 11. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 97. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 98. Kas už? Kas prieš? susilaiko, priimta. 14 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 13 pranešėjo kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 15 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 117 degrandės, kas už, kas prieš susilaiko, primta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, primta. Septynioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šešioliktas pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 17 panešėjo, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 132, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 136, ponas Bilbao, kas už, Kas prieš? Susilaiko priimta. 139 toliau kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 140 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šimtas keturiasdešimt pirmas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 142 kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 142 elektroniškai. Everybody voted, the vote is closed. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame, atmesta. 145 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 144 kaip priedas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 25 pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dabar Tai pasiūlymas toks koks pakeistas, prašom balsuoti elektroniškai. Everybody voted, vote is closed. Ar visi balsavote, balsuoti baigėme, 30 už 7 prieš susilaikiusių nebuvo patvirtinta ir dabar teisė kūrinė rezoliucija, prašom balsuoti elektroniškai. Everybody voted, vote is closed. Ar visi balsavote, balsuoti baigėme, tas pats rezultatas 37 prieš susilaikiusių nebuvo patvirtinta. Sveikiname poną Fidanzą, dabar perėdame dėl sprendimo pradėti tarp institucinės dėrybas. Dėl 76 taisyklės antros dalies prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Tas pats rezultatas 37 prieš susilaikiusių nebuvo, taigi irgi patvirtinta. Labai ačiū. Tuo baigiame ryto sesiją. Ha. Gal galiu priminti, ponios ir ponai, kad šią popietę Prieš jums išeinant noriu priminti, kad po pietų bus su ponu Brenneriu keitimasis nuomonėmis, po to keitimasis nuomonėmis su kitais koordinatoriais. Aš prašiau perspėti jos apie kalbėjimo limitus. Paskui bus uostų. Uh, klausimas, tai labai prašau visus susirinkti lygiai trečią valandą, kad galėtumėm iš karto pradėti. Tikrai nieko nėra blogiau, kaip vienas pirmininkas ir tuščios eilės e, kėdžių, tai labai prašau iš tikrųjų dabar, jeigu norėtumėt kažką padirbėti šioje salėje toliau, galite toliau tą daryti, nes salė yra laisva mums numatyta, bet dabar jūs pamatysiu tik po pietų. Ačiū.